Atsižvelgiant į migracijos rautus, mes pergyvename istorinį išbandymą ir galėsime įveikti tik veikdami kartu ir parodydami solidarumą iš es pasaulio. Todėl mes balsuosime.